competenti autorità della Romania mi hanno comunicato. Kompetentingos Rumunijos institucijos e, pranešė mums apie tai, kad ponas Milan Pavel išrinktas pakeisti poną Koriną Kretų nuo e, lapkričio pirmos dienos, laikantis Europos parlamento narių rinkimų įstatymo pirmos, e, pirmos straipsnio. Ir parlamentas atsižvelgia į tai, kad ponas Pavel Milan išrinktas Europos parlamentą nuo šių metų 2000, nuo 2014 lapkričio mėnesio. E, laikantis mūsų darbo tvarkos taisyklių trečios taisy, taisyklės, kol bus patvirtinti naujojo nario įgaliojimai, e, naujasis narys dirbs parlamento institucijose jei tik nepaaiškės, kad jis eina kitas pareigas, kurios yra nesuderinamos su Europos parlamento nario pareigomis. Man labai malonu pasveikinti parlamente Kanados delegaciją, kurios nariai sėdi diplomatų galerijoje.